europinės humanitarnės politikos e, nuostatomis ir bus naudingas tiek mums, tiek Mauritanijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. Diskusija baigta. E, balsuosime per kitą plenarnę sesiją. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu ES strategija dėl Atlanto vandenyje regiono. Klausimą patikė ponas Kadek ir kiti žodis ponė Kadek. Pone Kadek, prašau truputėlį palaukti. Pone, ar jūs norėjote kalbėti? I, nothing, nothing else. I'm sorry. Okay, fine. Please, Alain, you can continue. Prašau, Alanai, galite tęsti. Pane pirmininkė, komisarė, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti komisijos nariai, ponė Damaki, už tai, kad jis sutiko atsakyti į šį klausimą tik tą žodžiu dėl Atlanto vandenino regionui skirtą, skirtai strategijai. 2010 metais taryba paprašė komisijos parengti iki 2011 metų birželio mėnesio Atlanto vandenino regionui skirtą strategiją. Aš kartu su ko, kolegomis domimės šią temą e, ir buvo pasirašytas, šį klausimą pasirašė daugiau nei 50 kolegų. Ir aš dėkoju įvairių frakcijų nariams už tai, kad mes sugebėjome susitarti dėl šio klausimo turinio. Ir dėkoju visiems, kas pateikė pakeitimų. Atlanto vandenino regionas yra ypatingas regionas kadangi jame vyksta labai aktyvi lavy, laivyba ir žvejyba. Be to, tai yra labai trapus regionas, kurį reikėtų geriau apsaugoti. Pavyzdžiui, apsaugoti kai kurias dumblių rūšis. Nepamirškime, kad jam labai smarku poveikį daro ir klimato kaita. Be to, ta, šalia šio regiono yra nemažai e, labai svarbių e, miestų e, regionų. Ir todėl aš manau, kad mes turime galvoti apie Europos lygmenių taikomą strategiją. Mes manome, kad Atlanto vandenino regiono strategija turėtų būti integruota, kuri įtrauktų ir jūros, ir teritorinius aspektus. Labai Svarbu yra, kad ši strategija taip pat atsižvelgtų į visų Atlanto vandenino pakrantę turinčių šalių e, interesus. Teritorinės šios strategijos aspektas yra labai svarbus. Ar mes kalbėtume apie miestus arba kaimo vietovės esančias e, pakrantėse. Todėl reikia skatinti teritorinį bendradarbiavimą, gertinant sanglaudos politiką ir taikant uh, teritorinį integruotą e, transektorinį požiūrį. Be to reikės geriau gerinti ir įvairias politi e, politiką įvairiose sritise. Ši strategija turėtų būti atvira visi, visiems Europos regionams, kurie uh, turi Atlanto vandenino pakrantę. Be to reikėtų atsižvelgti ir į, tai, į šios strategijos išorės aspektą, ypač saugumo ir jūrų priežiūros e, sritise. Ši strategija turėtų numatyti geriausią įmanomą bendarbiavimą, naudojant turimas priemonės. Ir atsižvelgiant į Europą 2020 strategiją bei kitus mūsų įsipareigojimus. Mums nereikia išleisti daugiau pinigų, mums reikia juos išleisti geriau. Todėl ši strategija turi būti gerai parengta, ji turi būti uh, tikrai regioninė ir uh, jūros politika, kuri būtų pagrista bendra žuvininkystės politika, turizmo, aplinkosaugos, energetikos uh, politikos aspektais ir be abejo jie turėtų atsižvelgti į mokslinių tyrimų uh, aspektus. Be to, e, turėtume 2014 metais pagalvoti apie tai, ar nereikėtų ją skirti daugiau lėšų. Reikia stiprinti e, sąsajas tarp e, jūrų transporto ir, kitų, ir politikos kitose sritise. Pavyzdžiui, reikėtų e, taip pat kurti irgi ir geresnius transporto koridorius, pavyzdžiui, nuo Andalūzijos iki Škotijos. Aš norėčiau, kad komisija kuo skubiau parengtų veiksmų planą, kuriuose būtų numatyti labai konkretus e, veiksmai ir konkrečios priemonės, tam, kad galime jas būtų tikamai gyventi iki 2013 metų. Nepamirškime, kad labai svarbu yra taip pat e, bendrabiauti su vietos e, valdžios atstovais ir su pilietinė visuomenė. Ši strategija tai pirmiausia turėtų atsižvelgti į visus interesuotų šalių e, interesus ir reikalavimus. Todėl ji turėtų būti rengiama remintis konsensuso dvasia. Tik tai tuomet ši strategija taps tinkama priemonė visiems, kas gyvena šalia Atlanto vandenyno. Tai tiek Europos parlamentas atidžiai e, stebės komisijos veiksmus ir nekantriai lauks komisijos pasiūlymo ir e, konkrečių pasiūlymų. Pone komisarė, gal jūs galėtumėt mums papasakoti, kokius pasiūlymus ketina pateikti komisija ir ar bus atsižvelgta į Europos parlamento reikalavimus. Ir ponė pirmininkė, geriau yra dar kartą pakartoti, mes esame Strasbūrė. Pone Damanaki, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kadekui už iniciatyvą ir sveikinu jo mintis taip pat. Taip pat noriu padėkoti parlamento nariams, kurie pasirašė po šiuo klausimu. Dabar dirbame rengdami jūrų strategiją Atlanto vandenynui ir noriu informuoti Jūs, kad esu pasiryžusi pasiūlyti tikslingą strategiją, kad jūrų reikalai būtų e, šioje srityje patys svarbiausi. Taip pat pripažįstu, kad šis regionas turi e, tam tikrą paveldą aplinkos prasme ir todėl daug yra suinteresuotų šalių, kalbant apie šį klausimą. Aš visas suinteresuotas pusės, įskaitant Atlanto pakrančių ir jūrų regionus ir ekonominius sektorius e, e, remti šią strategiją. Jie jau pademonstravo paramą per parengiamąjį etapą. Aš ir toliau raginsiu juos dalyvauti e, patvirtinimo procedūrose, tai bus labai svarbu, kad strategija būtų sėkminga. Ką pademonstravo viešos konsultacijos? Šios konsultacijos parodė, kad egzistuoja Atlantinė tapatybė. Tai taip pat uh, pademonstravo, kad suinteresuotos šalis sveikina tokį požiūrį, kuris atsižvelgia jų geografinius, geografinius, ekonominius, specifinius aspektus. Taip pat jie pritarė priemonėms, kurie pakrančių šalis suartina tokiais klausimais, kaip žinios apie jūras, jūrų stebėjimas, planavimas ar jūrų strategijos pagrindų direktyva. Taigi, e, grįžtamasis ryšys per konsultacijas mums reik, leis nustatyti prioritetus regioninės plėtros regionės prasme arba moksliniuose tyrimuose. Atlanto regiono strategija numatys konkrečius politikos sriktis, numatant e, su kryžminius ryšius tarp visų jūros sektorių. Svarbiausias prioritetas bus sukurti darbo vietų. Tai pareikalaus didelio atsidavimo, aktyvaus valstybių narių dalyvavimo, periferinių jūrų regionų konferencijos ir e, įvairių pramonės šakų. Europos parlamento narių parama ir e, jų šalise kalbant apie šios klausimas, taip pat būtų labai svarbus ir vertingas. Ponios ir ponai, siekiant užtikrinti, kad e, šis klausimas būtų gerai matomas, mes planuojame patvirtinti šį klausimą po to, kai bus aptarta bendrosios žemdinkystės politikos reforma. Tokiu būdu užtikrintume, kad iniciatyva e, būtų tinkamai matoma ir kad galėtume įtraukti bendrosios reformuotos žemdinkystės politikos e, regioninį aspektą. Europos parlamento pozicija taip pat į ją bus atsižvelgta. Todėl aš manau, kad Atlanto regiono strategija pirmiausia padės skatinti tvarų augimą regionuose per mokslinio tyrimų programas ir regionės plėtros programas. Antra, kad pasiektume bendrosios žemės ūkio politikos reformų tikslus, tai padės pasiekti tuos tikslus ir padės saugoti aplinką bei tuo pat metu kurti jūros ekonomiką tvariu būdu. Labai ačiū, pana pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Toliau ponas Van Nistelrojus. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti ir padėkoti pono Kadekui už šią iniciatyvą, nes yra iniciatyva pateikiama pačiu tinkamu laiku susijusiu su jūrų strategija šiek tiek atidžiau išanalizavus šį pasiūlymą, jame kalbama apie klausimus, ištirtis, kurias galime tvarkyti geriau. E, mes nekalbama apie naujas struktūras, pakrančių struktūras, kalbama apie valstybės narės, kurios turėtų pakelti savo vykdomą politiką į aukštesnį lygį ir užtikrinti geresnį ES ir valstybių narių tarpusio saveikumą. Tačiau pažvelgia į susijusius su jūrų politika klausimus arba sritis, pavyzdžiui, transportą, aplinkosaugą, ekonomiką, strategijos Europo 2020 įgyvendinimas, su energetika susijusius iššūkius e, ir nagrinėjant, e, svarstant juos e, žuvininkysės politikos požiūrių, <clears throat> mes pamatysime, kad turime tikrai remti Atlanto vandenino regiono strategiją. Aš atstovauju Niderlandams šiame parlamente, kurie uh, susiję su Baltijos jūra, su Atlanto vandenynu, su Dunojos baseinė. Ko mums trūksta? Trūksta strategijos Šiaurės jūrai. Ar tai neturėtų būti, ponia komisijos narė, kitas žingsnis, kurio komisija turėtų imtis? Šio, šios savaitės pabaigoje Middelburgė susitiks Šiaurės jūros atitinkama komisija ir pateiks savo pasiūlymus. Ar galėtumėte pažadėti, kad juos reaguosite? Ačiū. Ačiū dabar ponas Kortės Lastra. Pone pirmininkė, pone komisijos narė. Europos Sąjungos Baltijos jūros strategija įkvėpė ir kitus regionus atitinkamas strategijas renkti, pavyzdžiui, Dunojaus regioną. Atlanto vanė regiono strategija, jos rengime aktyviai dalyvauja mano regionas Kantabrija, kartu su kitais periferiniais jūrų regionais siekiama bendradarbiauti, ginant bendrus interesus, todėl pribrendo laikas parengti Atlanto regiono strategija, kuri dėrėtų su strategija Europa 2020, siekiant e, veiksmingiau kovoti su klimato kaita, skatinti e, kaimo vietovių plėtrą, e, miestų vystimasi, siekiant pagerinti transporto infrastruktūros padėtį, apsaugoti mūsų regionus geriau, pagerinti jūrų infrastruktūrą, pagerinti apsikeitimą informaciją, pasitelkiant naujausias informacinės technologijas. Konferencija, kurią minėjau ir kurią norėčiau padėkoti už darbą siekia ekonomikos krizės metu ryštingai reaguoti į klimato kaitos iššūkius, siūlydama ES naują vystimosi modelį. Ši strategija svarbi ne tik su Atlanto vandenynu besiribojančioms valstybėms, tačiau ir visai ES. Ponas Toiris dvi minutės kalbės, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mėly kolegos. Baltijos jūros strategija buvo pradžia, Dunojų strategija, kurią svarstėme šiais metais parlamente, buvo antrasis žingsnis, dabar atėjo Atlanto regionui, parlamento Alde frakcija pritarė šiam makro regioniam požiūriui ir aktyviai dalyvavo diskusijose vykusiose procesuose, siekiant geriau apsaugoti pajūrio regionus, e, žuvininkysės rajonus, tačiau čia pirmiausiai kalba eina apie tris ramščius valstybių narių tarpusio bendradarbiavimą ir geresnį saveikumo išnaudojimą. Taip pat e, su Atlanto vandenynu besiribojančių Europos valstybių bendradarbiavimo su e, kitomis Atlanto vandenino kaiminėmis Norvegija, Islandija, Jungtimis valstijomis skatinimu ir geriau tarpusavėje susijęti e, regiono suinteresuotosius subjektus. Mes turėtume siekti miestus e, ir e, bendruomenės, tačiau taip pat ir valstybė narių pilietinės bendruomenės įmonės užtikrinti didesnę jų sąveiką geresnė jų sąveika, kad e, šią strategiją būtų įkvėpta gyvybė, kadangi nebus kuriama naujų institucijų ir bus naudojamasi turimais ištekliais, tačiau manau, kad jų potencialas dar nėra visiškai išnaudotas siekiant užtikrinti geresnį saveikumą, o Aldė frakcija mano, kad tai padaryti būtina, kadangi labai daug prekių per Atlanto vandenyną atgabenama į ES, tas gabenimas, transportavimas turi vykti ekologiškai ir tausiai, taip pat atsižvelgiant į aplinkosauginius reikalavimus, reikia galvoti apie Atlanto vandeninę esančių gamtinių išteklių naudojimą tinkamą, todėl pats tinkamiausias laikas atėjo komisijai pasiūlyti Atlanto vandenį regiono strategiją. Pane Liovinė. Pane Loven, e, mūsų jūrose dažnai kovojama dėl e, įvairių interesų, tai žuvininkystės, jūros transporto, energetikos, turizmo, regioninius jūrų strategija, kaip pavyzdžiui Atlanto ar Baltijos jūros strategija, turėtų būti priemonė koordinuoti ir padėti nustatyti prioritetus. Turime atminti, kad kai kuri tam tikros e, politikos sritis nusprendžiamas ES lygmenių, pavyzdžiui, žankystė arba žemės ūkis. Tačiau aplinkosaugos politika dažnai yra valstybių narių politikos sritis, todėl jūros politikos įtraukimas į Europos reikalus yra labai svarbus. Ir e, jūrų planavimas taip pat bus labai svarbus visiems. Bendradavimas su kitomis Atlanto regiono valstybėmis taip pat yra būtinas. Pavyzdžiui, kad galėtume sumažinti mikroskopinių plastikinių šiukšlių kiekį, užtikrinant, kad žuvinkystė yra reguliuojama ir kontroliuojama, ar aplinka kontroliuojama. Mes norime, kad jūros, jūrų padėtis būtų gera ir tai būtų naudinga visiems sektoriams, ne tik žuvininkystė ir turizmui. Todėl aplinkosauginiai tikslai nėra susiję vien tik tai su aplinka, bet ir su Atlanto regiono klėstėjimu apskritai. Ačiū. Toliau panas Lasakas, dvi minutės. Pone pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Kaip matome, Baltijos jūros strategija yra įkvėpimo šaltinis kitiems regionams. Po to, kai e, sukūrėme Dunojaus strategiją, dabar randasi Atlanto vandenino regiono strategija. Tai yra labai specifinis regionas. ES jau seniai į Atlanto vandenį žvelgia kaip į tarpvalstybinio bendradarbiavimo regioną. Atlanto regionas remiamės per Interreg 3B. Ir tai taip pat yra dalis egzistuojančio teritorinio bendradavimo programos pagal trečiąjį tikslą dalis. Tikslas yra plėtoti regiono strategiją į tarpvalstybinės, paversijas tarpvalstybinėmis, remti transporto struktūras, didinti informacijos prieigą ir integruoti ekonomiškai periferinius regionus. Todėl būtų gerai, jeigu būtų įvertintos esamos programos jų nauda ir tik po to, remiantis rezultatais, būtų kuriama šio regiono strategija turime nepamiršti visgi įtraukti taip pat ir transatlantinius ryšius į šią strategiją, ar mums patinka ar ne. Mes esame euroatlantinės erdvės dalis ir mūsų erdvės abiejose okeano pusėse vienodos. Vertybės yra vienodos. Kaip ir kitoje vandenino pusėje mes norime, kad vyrautų geros paslaugos, teikiamos žmonėms ir panašiai. ES ir jungtinės valstybės vykdo panašią politiką, bet jos nekoordinuoja. Turime sukurti pagrindus transatlantiniam bendradarbiavimui kaip bendrijos politikos dalį, kad geriau galėtume koordinuoti, ką ES daro Atlanto regione. Tai reikia ambicingos programos, kuri neapsiribotų savanoriškomis priemonėmis. Ačiū. Toliau ponės Svensson. Pusantros minutės. Herr talman, när det gäller Atlantregionen är det två viktiga... Dėkuoju. Pone pirminkė, kai kalbame apie Atlanto vandenino regioną, kalbame iš tikrųjų apie du labai svarbius dalykus, kuriuos dabar ir norėčiau paminėti. Šis klausimas be abejo yra susijęs su ekologija, su uh, žuvų išteklių išsaugojimu ir kitais e, dalykais. Nes e, yra akivaizdu, jog būtina saugoti žuvų išteklius ir būtina reikalauti, kad kitos šalis, tokias, pažiūrėjau, kaip Marokas, taip pat paisytų galiojančių reikalavimų. Mes išmetame jūrą beveik 70 procentų visos sugautos žuvies. Ir Europos Sąjunga importuoja labai daug žuvies iš trečiųjų šalių. Tai kenkia trečiosiam šalims, kadangi jos yra priverstos parduoti sugautą žuvį ir taip jie neturi, negali patys jos suvartoti ir taip todėl jie gauna nepakankamai baltymų. Tokia situacija susiklosti Maroke, o Marokas be abejo e, yra ta šalis, kuri priklauso Atlanto vandenino regionui. 1975 metais Marokas okupavo vakarų Saharos regioną. Tai yra okupacija ir visi tai suprantame. Tačiau labai dažnai pamirštame, kad ir tame regione taip pat yra žvejojama. Turime daugiau kalbėti apie darnę žvejybą. Ši strategija turėtų atsižvelgti į trečių šalių piliečių rūpešius ir poreikius. Ponas Klak. Bendra žvinkistės politika yra tikra katastrofa. Žuvų išteklių, ištek, Klius niokoja tai, kad daugybė sugautos žuvies yra išmetama į jūrą. Mes turėtume prižiūrėti žuvų išteklius savo teritorijoje, tačiau labai dažnai trečios šalis visiškai nepaiso to, kad gali e, išnykti apskritai žuvis jų vandenyse. Mums reikia daugiau e, izoliuotų teritorijų. Mano e, Midlendo regione žvėjai rūpinosi žuv, žuvų ištekliais e, šimtmečiais. Jie stengiasi visomis priemonėmis išsaugoti e, jūros aplinką, nes nuo to priklauso jų gyvenimas. Tačiau šiandien jiems yra uždrausta žvejoti dėl to, kad manoma, kad jų, jų uh, traliniai laivai uh, kenkia jūros aplinkai. Tačiau kartu Niderlandų žvyro lai, surinkėjams leidžiama iš jūros pakelti milijoną tonų žvyro. Argi tai nekinkia aplinkai? Ką mes darysime, jei visi žvėjai vieną dieną teiks, taps bedar, bedarbiais ir pareikalaus nedarbo pašalpų? Ekonomiškai tos Melcijos Atlanto regionas ekonominio ir ekologinių požiūrių Europai yra labai svarbus, tą puikiai suprantama. Kalbant apie ekologiją, žinome, kad e, šiltoji golfo srovė daro poveikį Europos klimatui ir per pastarį dešimtmetį šis srovė pakito ir ekspertai dabar ginčijasi, kokie bus šio pakitimo padariniai. Dabar kalbama ir uh, apie tai, ar Kinė ir Kolumbija pastatys geležinkelį tarp Latino Amerikos Atlanto pakrantės ir Ramio vandenino pakrantės. Manau, kad įgyvendinus šį projektą taip pat pasikeis ir santykiai su Europos Sąjunga. Taip pat reikia nepamiršti, kad Atlanto vandeninui tenka didelį svarbus vaidmuo kadangi per jį gabenami nelegalus migrantai. Taip pat ir neramumai arabų šalise turės atitinkamo poveikio, nes per artimiausius mėnesius dešimtis tūkstančių Europos pakrantės įlaipinusių migrantų gali pasirodyti menknikių palyginus su tuo, kas mūsų dar gali laukti. Todėl mes turime pakankamai aktyvių veiksmų imtis e, taip pat ir Atlanto unijos pakrantės, sprendžiant pabėgėlių problemą, jos patalpint kaip manoma arčiau e, jų kilmės šalių, ponas Milan Mon. Komisija parengė komunikatą dėl Atlanto regiono strategijos šis regionas svarbus tiek periferinių pobūdžių, tiek e, jūrų strategijos požiūrių, todėl turizmas, e, žuvinkystės politika, energetika taip pat yra su juos susiję, ypatingai transportui tenka labai svarbus vaidmuo dėl periferinio regiono pobūdžio ir Atlanto regiono transporto sąsajų, todėl transporto projektams reikia teikti pirmenybę. Galicijoje šiuo metu yra statoma greitaigio geležinkelio atkarpa, kuri užtikrins susisiekimą su Portugalija. Taigi reikia Atlanto strategijoje dėmesį, dėmesį skirti ne tik jūrų strategijai, tačiau ir kitoms rytims, kurios užtikrintų didesnę teritorinę sanglaudą. Taip pat būtina užtikrinti, kad Atlanto regiono strategija būtų susijęta su strategija Europa 2020 ir su busimąją finansinę perspektyvą. Reikia atsižvelgti taip pat į atitinkamų administracinių tarnybų vaidmenį šią strategiją įgyvendinant. Pavyzdžiui, Galicijos regionas bendradarbiauja kartu su Šiaurės Portugalijos regionais, e, siekiant parengti ir gyveninti šią strategiją. Tai unikalus pavyzdys Europos lygmenį. Manau, kad komisija toliau turėtų daug dėmesio skirčio strategijos rengimo ir jos įgyvendimo. Ačiū ponė Grelyje. Komisarė, gerbiami kolegos, aš džiaugiuosi, kad yra rengiama Atlanto vandenino regiono strategija. Mums šios strategijos reikia, kad tam, kad žinotume, kaip galime naudotis bendra erdvė, atsižvelgiant į visų uh, suinteresuotų šalių ypatumus. Aš taip, atnor, taip pat norėčiau atkreipti jūsų uh, dėmesį į. Uh, į, uh, į uh, uh, Lamanšo sąsiaurį tai yra ypatinga vieta, kurie yra labai svarbi, yra mūsų transportui, joje taip pat yra žvejojama, be to gaminama e, joje yra ir daug energijos iš vėjo. Taigi būtina bendromis priemonėmis e, saugoti šią sąsiaurį ir Atlanto vandenino regiono strategijoje turėtų būti numatyta jam atskira e, vieta. Uh, Jums, ponė komisarė, yra žinoma, kad mes rūpinamės šiuo regionu ir tikimės, kad jūs galėsite e, į tai sižvelgti rengiant strategiją. Ponas Galaheris, ačiū. Pirmininkė, komisarė, aš pritariu viskam, kas daroma ES lygmenių, rengiant integruotą strategiją Atlantos regionams. Atlant, Atlanto regionai penkios valstybės narės turi pakrantės. Karalystė, Airija, Prancūzija, Ispanija, Portugalija. Tačiau be to, ekonominė ir aplinkos prasme labai svarbu, kad tiek taip pat Norvegijos, Islandijos pakrantės, taip pat ir Farerų salos būtų įtrauktas į strategiją. Ši strategija turėtų skatinti ekonominę plėtrą pakrantėse ir salų regionuose. Tai yra vienas turtingiausių energetikos prasme regionų, vėjo ir vandens energijos prasme. Ir manoma, kad ateityje apie 50 procentų Europos energijos gali būti generuojama Atlanto pakrantėje. Turizmo e, aspektas yra taip pat šio regiono turtas. Yra didžiulis potencialas augimui šioje srityje, įskaitant strateginių marinų e, plėtojimą pakrantėse e, šių šalių. Jūrų transportas, uostų sektorius, e, jūros e, maisto sektorius taip pat gautų naudos iš geresnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Ir žinoma, Atlanto strategija taip pat turi būti svarstama atsižvelgiant ir bendrą žuvinkistės politiką, nes Atlanto regionas yra puikus žvejybos regionas. Čia taip pat neršia įvairios e, žuvys e, ir valstybių narių bendradavimas e, jūrų saugos stebėjimo prasme pastaruoju metu pagerėjo. Atsižvelgiant į didžiulį regiono teritoriją, ta strategija galėtų sustiprinti valstybių narių bendrus veiksmus. Galiausiai dėl to bus galima pagerinti ir gelbėjimo ir paieškos tarnybų darbą. Ir taip pat būtų galima pagerinti kovą su, su organizuotu, organizuotu nusikalstamamu. Ačiū toliau, ponas Černeckis. Pone pirminkė, ponios ir ponai. Europos parlamento rezoliucija dėl Atlanto regiono strategijos yra dar vienas žingsnis siekiant parodyti, kad Europai reikia kvepuoti įvairiais plaučiais. Turime Baltijos jūros strategiją, Dunojaus strategiją, kurią ėmėsi kurti pirminkaujantį Vengriją. Na, o dabar atėjo laikas ir Atlanto regionui kuris apima penkias valstybės narės. Tačiau tai vis tiek yra svarbu. Nes tai negali būti vien tik tai priemonė didinti išteklius, kurie skiriami tom šalims. Tai turi būti kalba apie ES išteklių geresnį panaudojimą. Ačiū. Ačiū toliau, pane Rosbach. Vieną minutę. Pone komisarė, aš norėčiau paklausti komisijos. Ar jūs iš tikrųjų ketinate skirti pakankamai daug dėmesio e, aplinkosaugai Atlanto vandenino regione? Ir ar nepamiršite, jog būtina yra riboti plastikinių šiukšlių e, sankaupas, ypač juodojoje jūroje? Nepamirškime ir, ir nelegalios žvejybos kadangi dažnai tuo yra kenkiama jūros e, aplinkai. Be to ir e, naftos e, gavyba taip pat kelia didžiulį, didžiulės problemas. Būtina yra atsižvelgti į visus šios strategijos įmanomus aspektus. Aš tikiuosi, kad jūs nepamiršite, jog būtina yra riboti uh, plastikinių šiukšlių išmetimą į jūrą ir kad realiai galėsite pagerinti patirtį. Dėkoju. Ačiū, ta, panas Tešėra. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Lisabono sutartis apima teritorinės anglaudos tikslą ES. Šios dimensijos veiksmingumas ir taip pat ekonominių ir socialinių sričių priklauso nuo naujų strategijų kūrimo Europos regionams, kad tai būtų sėkminga. Turime atsižvelgti į regionų tikrovę, jų specifines charakteristikas ir konkrečias problemas. Atlanto regionas turi tam tikrų charakteristikų, bendrų charakteristikų ir mums reikia ambicingos strategijos. Tai yra nutoliu su regionų regionas. Tai taip pat e, regionas pasižymintis e, trapia aplinka, kur vystoma aktyvi veikla transporto, žvininkystės, energetikos. Na, vien, integruotos strategijos kūrimas Atlanto regionui turėtų būti pagristas ne, tik, ne vien tik E, tuo, ką tai reiškia jūrai, bet taip pat ir sausumai. Turime ieškoti sinergijų tarp įvairių sektorinių programų. Na ir ši strategija taip pat turėtų attraukti Atlanto pakrančių regionus, įtrautant e, nutolusius Serginės Madeiros salas e, ir kitas. Reikia didinti jų prieinamumą ir tai prisidėtų ne tik prie tų e, regionų dinamikos, bet tai taip pat ir prie mūsų vidaus rinkos ekonominių tikslų. Taigi, tam reikalinga daugia pakopė valdymo strategija. Reikia įtraukti vietos valdžios institucijas nuo pačios pradinės stadijos iki konkrečių priemonių gyvendinimo. Pirmininkas, nematau pono Oleiničiako salėje, taigi toliau pone Manera. Arvoisa puhemies, arvoisa komissio. Pone pirmininkė, komisarė, pirmiausia noriu padėkoti ponui Kadekui už šią puikią iniciatyvą, siekiant kurti Atlanto strategiją. Aišku, kad mums jos reikia, jos reikia ateičiai. Tai aišku iš to, ką teigia anksčiau kalbėjusiai Tai yra specifinis ES regionas, o žuvininkystė, transporto ir kitos veiklos turi būti, aišku, strategijos e, dalimi. Regioninis bendradarbiavimas remiamas nuo 1000. 1990 metų, nuo tada, kai buvo sukurtas Anglodos fondas, kuris tikslams ir naudojamas. Vairios strategijos gimė pirmininkaujant Švedijai, na ir aš tikiuosi, kad jos padidins tarpvalstybinį bendradarbiavimą ateityje. Manau, kad bendradarbiavimas energetikos, transporto ir verslos rytise tikrai gali būti plėtojami per tokias strategijas. Kai dėl rezoliucijos projekto, tai mes sakome, kad ši strategija, kaip ir kitos strategijos, turi būti pagristos esamomis strategijomis ir esamų finansavimu. Nėra poreikio kurti naujų struktūrų. Atlanto regiono strategijai taip pat. Visi regionai ir visos suinteresuotos šalis turi dalyvauti e, siekiant kuo geresnės sinergijos. Ačiū toliau, panas Kelis. Malonu kalbėti šią, šią labai svarbę temą, kadangi aš pats esu, esu taip pat iš e, e, pakrantės regiono Na, Atlanto strategija tik tai gimsta ir turi didžiulį potencialą, kaip čia buvo minėta. Ypač ne tik e, kalbant apie jūros politiką, bet taip pat ir kitais aspektais, ką minėjo ponas Milanas Monas. Noriu pakalbėti apie du aspektus. Tai yra turizmo potencialą ir energetiką. Airijos proc, e, e, turizmo 7 procentai susiję su jūrų e, regionais. Ir iki 20 metų mes norėtume turbūt padvigubinti šį skaičių e, Atlanto regione. Ypač tarp jaunų žmonių vis didėja aktyvumas uh, sausumoje ir nesausumoje, pavyzdžiui, nardymas, uh, žvejyba, uh, plaukiojimas, uh, banglentėmis ir suvienijus visus, e, visas pastangas e, rinkodaros licenzijavimo srityje galima būtų sumažinti biurokratiją. Kalbant apie energiją, 2050 metais mums reikės kur kas daugiau atsinaujančių šaltinių. Matėme, kaip kinta naftos kaina per pastarąsias dvi savaitės, tai nepasikeis. Mums reikia e, vėjo energijos, tai yra galbūt kainuoja dabar daug, tačiau plėtojant technologijas, tai pasikeis. Ačiū. Ačiū, turiu ponas Alves. Vieną minutę. Dident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Europos Sąjunga turi turėti Atlanto vandenų regiono strategiją tam, kad mes galėtume pasinaudoti šio regiono potencialų. Šis vandenynas jungia mus su Šiaurės Amerika, su Šiaurės Afrika ir kitomis šalimis. Todėl mums reikia tikros, realios strategijos, kuri padėtų mums sustiprinti ryšius su visais šiais šalia Atlanto vandenino esančiais regionais. Mums reikia tokios politikos, kuri leistų mums bendradarbiauti ne su periferiniais regionais, o su visais regionais kaip su lygiais partneriais. Reikia įsiklausyti mokslininkų patarimus, reikia galvoti apie tai, kaip galima būtų geriau išnaudoti atsinaujančius energijos šaltinius, kaip galima būtų pagerinti jūrų išteklius ir užtikrinti geresnę savo sveikatos apsaugą. Dėkuoju. Toliau ponė Irigojan Peres. Pone pirmininkė, komisarė. Šiandien išgyvename svarbę akimirką, kai reformuojama sanglaudos e, e, politika. Ir todėl reikia skirti dėmesį ne vien socialiniams ir ekonominiams dalykams, bet ir e, tikriems uh, tikrai sanglaudai. Politika turėtų būti tokia, kuri padėtų visiems regionams e, ją geriausiai pasinaudoti. Tai reiškia, kad reikia skatinti bendradarbiavimą tarp įvairių ES regionų, ypač tais atvejais, kai jie susiduria su panašiomis problemomis. Apie tai reikia galvoti, kai bus rengiama ES Atlanto vandenino regiono strategiją. Moksliniai tyrimai susijęs su jūra, taikomoji veikla, naujusios technologijos, visos temos yra svarbios. Mes turime pritaikyti tokį požiūrį, kuris padėtų mums geriausiai pasinaudoti Europą 2020 strategiją. Todėl turi ypatinga turi, dėmesį reikėtų skirti regioniniams ir o, su jūro susijusiems aspektams. Ponios ir ponai, nepamirškime, jog būtina bendradarbiauti su regionų ir vietos valdžia. Su privačių sektoriumi, su pilietinė visuomenė. O tai reiškia, kad turime bendradarbiauti ir su regioninėmis organizacijomis. Dėkoju, toliau perinėme prie spontaniškų pasisakymų ir pirmoji kalbės ponia Patrao Neves. Dėkoju, ponia pirmininkė, komisarė. Ši strategija, apie kurią kalbame šiandien, turės vieną tikslą. Ji turėtų padėti mums padėti šalims gyvenančiam šalia Atlanto vandenino bendradarbiauti ir geriausiai išnaudoti savo ypatumus. Atlanto vandenynas yra labai svarbus įvairiomis prasmėmis. Nepamirškime ir istorinių ryšių su tomis šalimis regionais, kurie yra ta, kitoje Atlanto pusėje. Nepamirškime apie mūsų strateginės partnerystės su ta, š, Junktinėmis Amerikos valstijomis, apie mūsų ypatingus ryšius su Šiaurės Afrikos šalimis. Todėl turime pasinaudoti šią strategiją tam, kad e, užtikrintume geresnį aprūpinimą maistų, energijos teikimą bei saugumą. Šis regionas e, yra turtingas įvairių išteklių. Atlanto vandenynas yra turtingas įvairių išteklių, todėl mums reikia projektų, kurie padėtų tvariai naudoti šios išteklius. Ir e, manau, kad strategijoje geriausiai galim būtų prižiūrėti iš Azorų salų. Pone Smith, vieną minutę. Dėkuoju, ponė Pirmger. Aš manau, kad Europos parlamentas komisija Ir e, kiti pareigūnai, kurie rengia šią strategiją, sutarė dėl to, ko, kokia ji turėtų būti. Mums reikia geresnio bendradarbiavimo tarp e, valstybių ir regionų gyvenančių šalia Atlanto vandenyno. Tačiau e, labai dažnai, kai kalbame apie prioritetus, mes pasiklystame. Todėl aš noriu pasakyti, kad e, mums reikia realios pridėtinės vertėjas. Pavyzdžiui, aštuntame paragrafe kalbama apie e, e, jūros transporto interopi, saveikumą. Paragrafuose nuo 9 iki 11 kalbama yra apie tai, kad jūros transportas yra labai svarbus mūsų ūkiui ir ekologijai. Ir tai šios temos yra svarbiausias ir aš tikiuosi, kad komisija būtent joms ir skirs visą savo dėmesį. Ponas Valė, Valėsa. Ačiū, pana pirmininkė, ponė komisijos tarė, norėčiau pareikšti savo paramą visiems veiksmams, siekiant e, geriau tvarkyti jūros regionus. Taip pat pritariu siūlomai rezoliucijai Atlanto vandeninė, galima vystyti jūrų transportą, žvejybą, ekologinę energetiką, taip pat atlikti ten mokslinius tyrimus, siekiant veiksmingiau naudotis turimų potencialų. Reikia atsižvelgti į svarbę e, bend, svarbu bendrijos vaidmenį siekiant išsaugoti aplinkosaugą ir ekosistemą. Todėl E, Atlanto vandenio kryptis yra mūsų ekonominės ekspansijos kryptis. Siekdami plėtoti transporto sektorių turime tuo pačiu e, plėtoti Atlanto vandenio strategiją ir ypatingai uostų infrastruktūrą, nes tai uostai yra jūrų vartai į Europos Sąjungą. Ačiū dabar, ponas Sančias Smith. Merci, monsieur le président. Pone. Dėkuoju, pane pirmininkė, komisar, gerbėjai kolegos. Makroregioninė e, strategija buvo, strategijas buvo pradėtos rengti 2005 metais, kai buvo parengta Baltijos jūros strategija. Šiame procese dalyvavo uh, Europos parlamentas. Ir šį kartą uh, E, mes taip pat norime įsitraukti į Atlanto vandenino e, strategijos rengimą. Norime pabrėžti, kad mums reikia integruoto požiūrio. E, ir todėl noriu pabrėžti du dalykus. Teritorinis bendradarbiavimas, sanklaidos politikos trečiasis tikslas ir uh, transnacionalinės strategijos, tai kas yra svarbu. Uh, valstybės ir regionai įgyvendinami e, veiklos programas turėtų žengti kojo kojon. Be realios politikos, e, e, gyvenimo politikos ši strategija liks tik tai popieriuje. Mes turime iš naujo užkariauti teritorinį bendradarbiavimą. Thank you. Mrs. Damanaki, you have the floor. Ačiū, ponė Damanakis, teikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, diskusija buvo tikrai įdomi ir todėl tai yra dar vienas patvirtinimas, kad klausimai, kurios sakoma žodžių iniciatyva, yra sėkminga. Siekdami sėkmingai įgyvendinti jūrų strategiją, galime įtraukti įvairius sektorius, veiksmus ir perspektyvas Mes daugiausiai dėmesio skirsime sąsajoms tarp skirtingų sektorių. Mes turime Atlanto vandenino erdvę, kurioje būtina vystyti e, žuvininkystę, turizmą, akvakultūrą, aplinkosaugą, mokslinius tyrimus, Mums reikia būdų ir galimybių susijęti tarpusavyje šiuos sektorius ir išvengti interesų konflikto. Taigi specialusis e, jūrų planavimas bus labai svarbi priemonė jūrų e, politikos priežiūra ir jūrinės žinios bus taip pat labai svarbios, svarbios priemonės, tokie yra mūsų užmojai. Mes neketiname kurti naujų struktūrų, kurių nereikia. Mums reikalingos naujos sąsajos tarp atskirų struktūrų, kurios jau egzistuoja. Todėl ir būtina užtikrinti tas sąsajas, kad būtų pasiekta geresnių rezultatų. Tai būtų pirmasis pastebėjimas. Antrasis pastebėjimas susijęs su jūsų komentarais dėl teritorinės sanglaudos politikos. Norėčiau Jums priminti, kad makroregionų strategijos politika turi pasiremti atitinkamu tarybos pateikiamu pasiūlymu, kuris yra pateikiamas komisijai. Birželio mėnesį buvo priimtas sprendimas dėl jūrų politikos strategijos ir me, mums yra suteikti atitinkami galiojimai šią strategiją parengti. Mes ją rengiame, tikėdamėsi, kad tokiu būdu galėsime pasiūlyti ir tam tikrą makroregioninį požiūrį. Šią strategiją įgyvendina. Trečiasis pastebėjimas yra e, būtinybė remtis tarptautiniu požiūriu ir e, koordinuoti mūsų sprendimus ir politiką su kaimynais iš abiejų Atlanto vandenino pusių. Mes turime elgtis apdairiai, aptarti išsamei visus rūpnus klausimus, užtikrinti visiems vienodas sąlygas, nes tai e, vienintelis kelias į sėkmę. Dar kartą norėčiau padėkoti ponui Kadekui už šią iniciatyvą ir norėčiau e, jūs patikinti, kad atsižvelgsime į visus jūsų išsakytus pageidavimus ir pasiūlymus. Diskusijos pabaigoje yra pateiktas vienas rezoliucijos projektas, diskusija baigta, balsuosime 11.30 minučių trečiadienį. Ačiū visiems už dalyvavimą diskusiją. Dabar pereisime prie